So, welcome to the afternoon. Sveiki mūsų komiteto vidaus rinkos vartotojų reikalų, vartotojų apsaugos komiteto posėdį. Vartotojai mūsų nuomonė turėtų būti bent jau lygus su tais, kurie teikia paslaugas ir parduoda prekes. Mums labai malonu, kad pas mus lankosi komisijos narė Jūrova. Mūsų nuomonė, jūsų kompetencija, e, vartotojai, e, lyties, e, lyčių reikalai, tai vartotojai mums, kaip sakiau, labai aktualu. Ir mes dabar pakalbėsime apie komisijos darbo programą, apie būsimas iniciatyvas keisimės nuomonėmis. E, aš sakiau jau anksčiau, kad daug mūsų kolegų yra išvykę su delego, delegacijomis, bet penkios, keturios didžiausios frakcijos e, atrodo jų atstovai yra čia. E, Dėkuoju komisijos nariai, kad atvykote ir sutiksiu jums žodį įžanginiam pasisakymui. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, parlamento nariai, norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą ir už tai, kad pakvietėte mane į struktūrinį dialogą. Jūs e, tikriausiai prisimenate per mano klausimą ir vėliau Aš jums pažadėjau, kad su jumis nuolatos bendrausiu ne tik per e, svarbiausius kažkokius neįlinius sutikimus, bet ir tarptų e, neįlinių sutikimų. Ir dabar džiaugiuosi, kad turiu galimybę kalbėti su jumis ir išklausyti jūsų nuomonę. Aš esu pasiryžusi e, būti vartotojų atstove balsu taip pat atstovauti labiausiai pažeidžiamiems vartotojams. Aš sieksiu, kad vartotojai turėtų dėsnį pasirinkimą, būtų geriau apsaugoti ir mm, kad jie pasitikėtų rinką. Ir mes e, tą darysime, skeldami naujas, to sieksime per naujas iniciatyvas. Vartotojai turi būti labai svarbus visuose mūsų veiksmuose. Noriu pasakyti, kad paskutiniais mėnesiais mes neblogai padirbėjome dėl kai kurių iniciatyvų ir tai turėtų būti tikrai naudinga vartotojams. Pradžioje norėčiau paminėti pasiūlymus dėl energetikos sąjungos. Juos e, pateikė komisija vasario 25 dieną. E, vartotojai taps centriniu elementu. Mes norime, kad vartotojai jaustųsi savininkai. E, pereinamosiuose procesuose, kad jie aktyviai galėtų dalyvauti rinkoje ir užtikrinti sieksime, kad būtų apsaugoti pažeidžiami vartotojai. Kartu su e, kolege e, komisijos narė Cecilija Malmström aš ginsiu e, vartotojų interesus dėrybose su JAV dėl TTIP. Mes turime e, darytis dėl sutarties, kuris atitiktų ES vartotojų poreikius ir išklaidų jų abejonės. Mes taip pat užtikrinsime pažangą, desnį pasirinkimą, darbo vietas kokybiškas, tai taip e, turi tą padaryti, e, atsižvelgiant į vartotojų apsaugos, vietų teisų apsaugos dalykus. Taip pat skaitmeninė bendroji rinka yra Labai svarbus dalykas jūsų komitetui, tai yra prioritetas. Mes e, po keletą savaičių paskelbsime e, strategiją e, dėl skaitmeninės bendrosios rinkos. Praeitą savaitę vyko orientacinės diskusijos komisijos kolegijoje ir tokie dalykai kaip sutartys, duomenų apsauga, palyginimo priemonės, debesies kompiuterijos klausimai, tai bus aptarta. Ir aš norėčiau, kad būtų supaprastintos, modernizuotos vartotojams taikomos taisyklė e, internetinė erdvėje e, skaitmeninė rinka turi tapti varikliu užtikrinančiu ekonominį augimą ES. 2014 metais 15 procentų tik vartotojų ES įsigijo prekių e, internetu ir labai nedaug, 45 procentai e, verslo pardavinėjo tarptautiniu mastu e, elektroniškai savo prekes. Dabartinės ES taisyklės dėl sąžiningų e, nuostatų statyse neapsaugo vartotojų nuo nesubalansuotų nuostatų skaitmenėje erdvėje. Ir kai kurios valstybės narės jau pradėjo renkti savo taisyklės dėl skaitmeninių produktų. ES turėtų užpildyti esančią teisinę spragą e, ir mes neturėtume turėti 28 atskirų taisyklių rinkinių ir dėl to sieksime veiksmų dėl skaitmeninio turinio. Aš esu atvira įvairioms galimybėms norėčiau pasiūlyti teisingą sprendimą, kuris leistų vartotojams dalyvauti skaitmeninėje bendroje rinkoje ir neturėtume užkrauti vienelik didelės naštos verslui. Kai kalbam apie verslą, tai MVI visuomet dažnai nukenčia nuo neteisingos uh, pardavimų praktikos, ypač e, dalyvaudamos tarptautinėse operacijose, sandoriuose. Mes žinome, kad uh, Dažnai reklama yra klaidinanti ir trūksta priemonių bendradarbiauti tarptautiniu mastu. Dėl to pernai pateikė komisija atinkamą pasiūlymą, bet e, užtruko jo nagrinėjimas dėl Europos parlamento rinkimų. Mes norime sustiprinti teisinį aiškumą ir užtikrinti, kad MVI bus geriau apsaugotos nuo įvairių netei, net, teisingos praktikos pasireiškimų, nesažiningo elgesio internete. Mes taip pat norime užtikrinti, kad taisyklės būtų geriau įgyvendinamos tarptautiniu mastu. Vartotojų politika ne tik su teisės aktais susijusi, bet ir su praktinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, ginčių sprendimo galimybėmis. Prieš porą savaičių mano kolegos jums pristatė modelį e, dėl apie internetinės ginčių sprendimo e, platformos. Ir e, bandomasis etapas pavyko, esu gavusi informacijos, kad 20 dalyvių e, buvo. Jeigu kas nors dar domisi tuo, dar kartą galėsime pakartoti šį bandymą. Kitų metų sausio mėnesį platforma reikš didžiulius pokyčius tarp vartotojų ir pardavėjų elektroninėje erdvėje. E, tikimės, kad platforma tiek e, sustiprins vartotojų pasitikėjimą, tiek autoritetą e, paslaugų pardavėjų. Dėl kelionių paketų komisija dirba su teisėgros atstovais, kad būtų pasiektas galutinis susitarimas. Aš vertinu jūsų darbą ir norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Langien, šešėliniams pranešėjams ir aišku pirmininkiai, poniai Ford, taip pat pirmininkaujančiai Latvijai. Tikiuosi, kad ir toliau galėsime jūs, jumis pasikliauti darybose su taryba ir kad pasieksime per ateinančius mėnesius susitarimą. Ponios ir ponai, per savo darbo laiką norėčiau akcentuoti tai, kad e, teisės aktai skirti vartotojams turi būti kaip galima geriau įgyvendinami. Bendradarbiavimas tarp valstybių narių šiame kontekste yra nepaprastai svarbus ir mes turime e, priderinti e, visus savo veiksmus prie skaitmenės bendrausios rinkos. Mes skaitiname peržiūrėti vartotojų apsaugos reglamento e, peržiūrą ir sieksime sustiprinti galimybės skūstis dėl pažeidimų skaitmenėje erdvėje ir užtikrinti spartesnę ginčių nagrinėjimo procedūrą. Pirmininkė, aš suprantu, kad kitais metais e, minėsime pirmojo teisės akto skirto vartotojams 40-asias metnės 75 metais balandžio mėnesį buvo paskelbta programa skirta e, vartotojų apsaugai. Ir pirmą kartą penkios teisės buvo numatytos. E, teisė į sauga, sveikatos apsauga, į ekonominių interesų apsaugą, teisė kreiptis į teismą, teisė į informaciją švietimą, taip pat teisė į atstovavimą. Bėgant metams laipsniškai e, siekėme pažangos, įtvirtinami šias pagrindinės teisės, jos numatytos tiek sutartie, tiek atskiruose teisės aktuose ir e, bendras rinkinys teisės aktų sudaro akišioje srityje. Bet dabar atėjo laikas pagalvoti, kas bus mums svarbiausia ateityje. Aš norėčiau, kad mūsų požiūris būtų nukreiptas į ateitį, kuris atitinka 21-ojo amžiaus poreikius. Jūsų parama yra esminės svarbos. Aš norėčiau ir toliau glaudžiai dirbti su jumis e, kartu kursime mūsų istorijos naujus skyrius ir aš e, taip pat noriu Jums pranešti apie mūsų pasiekimus. Turėsime daug galimybių šiais metais, vyks birželį aukščiausiojo lygio sustikimas su vartotojų apsaugos klausimais, kalbėsime apie ateities politiką ir taip pat e, e, turėsime galimybę apie tai pakalbėti šiandieną po kelių sekundžių. Ačiū Jums uždėmesi. So many... Ačiū, kad paminėjote tiek daug įvairiausių klausimų. Pirmiausia, steiksiu žodį mūsų koordinatoriams, jeigu jų nebūtų, tada jų pavaduotojams, o tada steiksiu žodį kitoms frakcijoms ir nariams. Suteiksiu Pirmiausia, žodį poniai Tun, Roza Tun, kuri yra koordinatoriaus pavaduotoja savo frakcijoje. Dėkoju, dėkoju, ponė komisijos narė, kad atvykote ir pristatėte savo uh, likščiolinį darbą. Uh, jums teko labai įdomus ir svarbus uh, portfelis ir šiame komitete e, daug patenkintų dėl kiekvienos jūsų sėkmės. Visų pirma, labai svarbu tai, ką jūs sakote, kad e, vartotojų apsaugos e, teisė turi būti pritaikyta prie bendrosios rinkos ir visų pirma skaitmeninės rinkos. Reikia pasakyti, kad e, e, kai kalbame ir apie e, skaitmeninį, ir apie kitokią rinką, bet kokiu atveju toje rinkoje vartotojų teisės turi būti ginamos vienodai, ar tai būtų fizinė ar skaitmeninė rinka. Mes turime jiems tarnauti. Jūs paminėjote, kad E, artėja 40, 40 e, metų sukaktis nuo to laiko, kada buvo priimtas pirmasis teisės aktas skirtas vartotojų apsaugai. Turėtume iš tikrųjų e, atšvesti šitą datą drauge. Ir aš šią prasme manau, kad vienas iš mūsų silpnesniųjų elementų yra komunikacijos trūkumas tarp institucijų. E, komunikacijos e, sklaidos politika e, mūsų institucijose tikrai turėtų būti tobulinama ir aš labai tikiuosi, kad jūs busite viena iš tų asmenų, kuri žinotų, kaip mums paskleisti savo žinę ne vien tik Bruselėje. Labai svarbu ir įmonėms ir ekonomikai žinoti apie vartotojų teisės. Jeigu vartotojai nežino savo teisų, jie negali pasitikėti verslu, o verslas e, tada nesulauks pelno iš tokių vartotojų, kurie, mm, e, kurių teisės neapsaugotos. E, verslas negali užsimti verslu be aiškių taisyklių. Aš noriu keletą žodžių pasakyti apie internetinę ginčių sprendimo sistemą. Mes surengėm labai įdomų aptarimą ir tai, kad jūs paminėjote ir pakartojote, čia e, tas mintis e, yra labai svarbu. Šis sprendimas tikrai sustiprins e, bendrąją rinką, šiuo atveju bendrąją skaitmeninę rinką. Aš atidžiai stebėjau labai gerai parengtą pristatymą ir turiu vieną pastebėjimą, kad labai daug kas priklauso nuo kalbos. Iš dalies e, tas pristatymas tikrai buvo puikus, e, bet kitos dalis buvo netokios geros ir viskas priklauso nuo kalbos. E, kai kalbate e, su gamintojais įvairiuose šalise ir girdite, kad jie kitose Europos e, šalise jaučiasi diskriminuojami, tai susidaro įspūdis, kad e, komisija nesprendžia tų klausimų žiūrėdama vien tik tai vartotojų akimis, kad kai kurie e, produktai yra diskriminuojami kai kuriuose šalyse ar tam tikrų e, parduotuvių grandinių. Ar neatsispindi paieškos platformose internete. E, E, tai e, rodo, kad ir vartotojams iškyla didžiuliai iššūkiai e, ieškant prieigos prie tų produktų. Taip pat ir mūsų pardavimų teisė turi tuos dalykus spręsti, padėti patekti produktus į bendrąją rinką ir tai susiję ne tik tai su internetinė, internetinė priekyba, bet ne tik tai. E, sakysime, e, e, Lenkijoje negaliu stebėti House of Cards laidos, nors galiu ją stebėti čia ir šia prasme jaučiuosi diskriminuojama. Dėkoju. Olga Senhalova. Dėkoju, ponė pirmininkė norėtume visų pirma Jūs pasveikinti mūsų komitete. Kalbėsiu kalbėdama mūsų gimtają kalbą. Dėkuoju Jums už komentarus. Taip pat e, noriu padėkoti e, Mes patenkinti, kad jūs norite stiprinti vartotojų pasitikėjimą Esu tikra, kad kolegos turi daug ko paklausti, bet aš grįšiu prie to, ką ponė Tun prieš mane ką tik paminėjo. Aš kalbu apie diskriminaciją, vartotojų diskriminaciją, kuri remiasi jų gyvenamąją vietą. Atsižvelgus į mūsų patirtį, kadangi esame iš tos pačios šalies, e, tikriausiai sugebėsime surasti čia sprendimą. Mūsų valstybėje tokio diskriminavimo negali būti, tačiau e, žinome, kad ne visur taip yra. Sulaukėme šimtų vartotojų skundų, jiems iškyla įvairiausių sunkumų, pasinaudojant elektroninę prekybą, e, skirtingos kainos, e, E, skirtingos sąlygos ir kainos išsinuomojant automobilį, e, perkant vienus ar kitus produktus, tame tarp ir maistą, priklausomai nuo to, kokioje šalyje jūs tai darėte. darėte. Ir e, nuo to nukenčia pirkėjų, vartotojų pasitikėjimas. Tad noriu paklausti, kaip jūs kovosite su tokia diskriminacija, kad pasitikėjimas bendraja rinka padidėtų. Mane taip pat domina tai, kas atsitinka, kai vartotojas bando per teismą ginčyti tam tikrus sprendimus. 2013 e, e, metais komisija paskelbė savo rekomendacijas dėl iniciatyvų ir rekomendacijų, kurios leistų siekti kolektyvinio ginčių sprendimo. E, man įdomu būtų išgirsti, kokios valstybės ir kiek jų yra, kurios norėtų uh, ar jau taiko kolektyvinių bylų e, panaudojimą ir e, kiek jūs manytumėte tai turėtų įtakoti komisijos teisėkuros pasiūlymus. Na ir galiausiai, ką pasakytumėte apie naujausius teisėkuros pasiūlymus pardavimų srityje. E, suteiksiu žodį pirmam raundė visoms frakcijoms, o paskui galbūt suteiksiu galimybę paklausyti dar kartą. ECR frakcija, ponas Dalton. E, jūs turbūt, ponė komisijos narė, girdėjote apie e, galimą TTIP sutarties naudą vartotojams Mums e, atrodo, kad tai iš tikrųjų yra labai svarbu, ypač didinant vartotojų galimybę pasirinkti. E, dėl vartojimo produktų e, saugos reglamento dabar komisija atlieka studiją dėl septintojo straipsnio, kuris yra sukil, susijęs su produktų kilmės taisyklėmis. Gal galėtumėte daugiau apie tai e, pakalbėti. E, reikia pripažinti, kad šiuo metu verslui, ypatingai smulkiam verslui, yra dar pakankamai sunku parduoti savo prekes internetu ir e, matyt, kad yra tam tikrų problemų, kurios kenkia skaitmeniniai rinkai. Kitas dalykas, aš pakartosiu galbūt tai, ką sakė kitų frakcijų koordinatoriai, E, mums kyla problemų e, dėl e, licenzijavimo klausimų, kai vartotojai nusiperka kažkokią prekę, ne visada žino, kad jie galės tą nusipirktą daiktą išsivežti į kitą valstybę narę. Pavyzdžiui, The House of Cards jau buvo paminėta, E, vartotojai tada nelabai tikri, ar jie kažką nusipirko e, legaliai ar nelegaliai. E, tam reikia padaryti galą, turime sukurti tokią architektūrą ir teisinę sąrangą, kuri leistų vartotojui pirkti, ką jie nori ir kad gerai suvoktų, kaip tai siejasi su to produktu susijusia licencija. Ar jūs e, dialoge dėl licenzijų e, negalėtumėte paskatinti sukurti tam tikras platformas, kurios teiktų pakankamai informacijos dėl licenzijavimo. Be, ar galima būtų to tikėtis artimiausioje ateityje? Dėkui. So, Dita Sharon Sofa from the Liberal Group. Liberalų frakcijos vardu. Dita Harantsova, dėkoju, ponė komisijos narė, paminėjote daug įvairių problemų ir kaip jau supratote iš anksčiau klausiusių jų, e, mūsų komitetui dvi temos yra labai aktualios - TTIP ir bendroji skaitmeninė rinka. Dėl TTIP šį rytą kaip tik vyko įdomi diskusija, rengėme savo nuomonę apie pranešimą TTIP klausimų. Aš pritarčiau Jums, e, kai Jūs sakote, kad šis susitarimas yra svarbus mūsų vartotojams, tad e, ir mūsų komiteto žinia eina tą pačią kryptim. Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos tai iš tiesų tikras iššūkis tiek komisijai, tiek ir mūsų parlamentui. Jūs, kaip komisijos narė atsakanti už vartotojų teisės, turėtumėte vaidinti svarbu vaidmenį e, užtikrinant skaitminės rinkos strategiją. E, konkrečiai norėčiau e, pasakyti apie pasidalinamąją e, ekonomiką. Uber taksi paslaugos ar kitos paslaugos rodo, kad tokia pasidalinamoji ekonomika vystosi, plečiasi ir keičia tradicinius verslo modelius. Kaip jūs matytumėte vartotojų, kurie dalyvauja tokia, tokiame naujajame modelyje apsaugos reikalus. Dėkoju. Denis De Jong. Dėkoju komisijos nariai už labai aiškę įžangą. Turiu keturis labai tikslius klausimus dėl, dėl temų, kurias jūs paminėjote. Pirmiausia, energetikos sąjunga. Aš kaip vartotojas e, e, kai perku e, kostiumą, tai mielai išeinu ir pasirenku, bet pasirinkdamas energijos, aš nelabai mėgstu skirti daug laiko jų pasiūlymų analizai. Kol kas vartotojai yra labai labai sudėtinga e, priimti sprendimą paremtą informaciją e, ir apsispręsti, pagal e, kurią metodiką, pagal kurią schemą ir iš kurios įmonės energiją pirkti. Tad matyt reikėtų žingsnių skatinančių kompaniją supaprastinti savo produktų patekimą. Antroji tema - TTIP. Jūs atsakote taip pat ir už teisingumo reikalus. Galbūt, nori, e, galbūt e, teisingumo e, teismas turėtų labiau akcentuoti Europos teisinės sandoros autonomijos klausimą. Teismas išsisakė jau apie tai, spręsdamas bylą dėl prisijungimo prie pagrindinių teisių hartijos. E, galima įsivaizduoti, kad investuotojai, žvelgdami į pastarosius pasiūlymus dėl vartotojų apsaugos, gali teikti, kad ES keičia savo egzistuojančias e, taisyklės. Ir tada e, Teisingumo teismas e, gali pasiremti anksčiau e, priimtais sprendimais ir verslas gali susilaukti tam, tiktų, tam tikrų baudų. Aš čia konkrečiai kalbu apie valstybės, investuojančios valstybės ginčių sprendimo mechanizmą, kuris numatomas TTIP sutartimi. E, dar vienas dalykas dėl domenų pavadinimų. E, kol kas, e, jeigu jūs norite naudoti domenų pavadinimą .fr, jūs turite būti įsisteigęs Prancūzijoje. Tai nėra sąžininga toms įmonėms, kurios nėra įsisteigusios vienoje ar kitoje šalyje, bet nori ten užsimti verslu. Uh, Na ir pagaliau norėčiau e, jūsų minčių e, dėl klaidinančios reklamos. E, per jūsų klausimus jūs minėjote, kad imsitės veiksmų šitoje srityje. Džiaugiuosi, kad jau pradėjote dirbti. Gal tik tai viena rekomendacija iš mano pusės. Taisyklės yra vienas dalykas, bet įmonėms kartais labai sunku taikyti jas praktikoje. Olandijoje Pavyzdžiui, mes turime tam tikrą paramos tarnybą, kuri padeda įmonėms visų pirma pranešti apie atskirus atvejus, e, e, bet e, jeigu būtų tokių paramos centrų tinklas, tada jūs geriau surinktumėte informaciją, kurios įmonės užsijima tokia klaidinančios reklamos praktika. Taigi greta tiesėkuros jūsų pasiūlymo pusės reikėtų taip pat e, daugiau dėmesio skirti jų praktiniam įgyvenimui. Dėkui. I, I Nemanau, kad e, komisijos narė e, ko gero sugebės atsakyti į kiekvieną klausimą, ypač jeigu komiteto nariai užduoda po penkis tų klausimų. Bet kuriuo atveju sutiksiu žodį komisijos nariai. Žiju taky tu privileg, to privilegium, které se mi nedostává často, že budu mluvit česky. Eh, tedy... Na, kadangi galiu šiame posėdėje čekiškai kalbėti, taip ir padarysiu, tai mano gimtoji kalba ir e, tokiu būdu galbūt sugebėsiu glaušiau išsakyti tai, ką noriu pasakyti. Labai ačiū už įkvepiančias mintis idėjas, nežinau, ar sugebėsiu atsakyti visus klausimus, kaip e, politikė turėčiau turėti galimybę pasakyti tai, ką noriu pasakyti. E, politikai kartais šoka per kai kurios klausimus, na, bet kurio atveju. Pabandysiu atsakyti į visus. Dėl ponios Tun ir geresnės komunikacijos minties. Tai iš tikrųjų čia mano arkliukas, mano hobi. E, ir e, visi, kurie dirba mano biure, puikiai tai žino. Norime, kad e, vartotojai būtų informuoti, kad galėtų rinktis pagal turimą informaciją. Ir e, taip pat norime, kad visi žinotų, ką mes darome ir kokie mūsų planai. Galiu tokį visai neseną pavyzdį pateikti apie dalyką, kuris šiandien atsitiko. Daugiau norėtume padaryti dėl tų vadinamųjų nesažningo veikimo praktikų. 31 tokios praktikos, e, kurią mes įvardyjome. Ir čia norime e, bendros kampanijos, kuri praverstų vyresniems žmonėms, pažeidžiamiems žmonėms ir apskritai tokiems piliečiams kurie ne visada suvokia tam tikrų operacijų ar sandorių paslėptą grėsmę ar riziką. Yra ir dar vienas dalykas, e, dėl kurio aš visada raginu savo kolegas veikti aktyviau e, Jau buvo paminėta internetinė ginčių sprendimo sistema, kuri turėtų pra, pradėti veikti kitų metų sausio mėnesį. Tai labai svarbus žingsnis e, angliškas e, šios sistemos sutrumpinimas yra ODA. E, ir savame suprantame, kad būtų idealu, jeigu žmonės išgirstų apie tos sistemos egzistavimą ne nuo 16 metų sausio pradžios, bet anksčiau, dar prieš jiems apsiperkant prieš kalėdas. Vadinasi, savo kampaniją turime pradėti jau rudenį, kad vartotojai puikiai žinotų, kad sistema pradės veikti nuo sausio pirmosios. Be abejo, pirminių problemų neišspręsime, bet bent jau turime užtikrinti, kad ta informacija bus pateikta. Toliau, e, kalbos dalykai susiję su e, internetinė ginčių sprendimo sistema. Iš tikrųjų, e, vartojamas mašininis vertimas, dėl to kyla tam tikrų problemų, dėl tam tikrų kalbų kombinacijų, tokių lingvistinių problemų kyla, tačiau mes jas sprendžiame ir stengiamės patobulinti e, vertimo raštu kokybę. Gali tekti galbūt net pasitelkti ir žmonės ir, ir e, pasitelkti juos atlikti tuos, e, tuos e, vertimus žodžiu. E, E, vertimus raštu. E, taigi mes žinome, kad ODA sistema yra susijusi su tam tikromis problemomis e, ir mes turime užtikrinti, kad šimtaprocentiniai visas kalbas galės būti vartojamos pasinaudojant internetinę ginčių sprendimo sistemą. Kitas klausimas. ar vartotojai turės e, didesnį pasirinkimą, The House of Cards buvo panaudota, e, paieškos platformų reikalai. Ir tai veda mus į e, bendrosios skaitinės rinkos srity. Klausimas buvo apie naujus teisės aktus, kurie reglamentuotų skaitminio turinio pardavimą ir pirkimą. Ehm, šiuo metu trys valstybės narės turi teisės aktus šitoje srityje, kitur žiaujėja didelė skylė ir mums reikia šitą spragą užpildyti. Ehm, ponas Daltonas norėtų, kad ehm, mes užtikrintume, kad vartotojai žinotų, ką jie perka pirkdami e, skaitmeninį turinį. Ar tai licencijuotas pro, produktas, e, ar, ar yra kažkokios ribos, kaip e, jį galima būtų naudoti. Iš tikrųjų, čia yra spragų, vartotojai turi žinoti, ką jie gaus, kai mokės savo pinigus, kai sumokės pinigus. E, Man yra tekę dalyvauti e, visoje virtinėje e, diskusijų e, apie problemą, kurią paminėjo kolegė Haranzova. Ir viena iš pirmųjų mano išduočių, sprendžiant bendrosios skaitmininės rinkos, problemas yra sutvarkyti e, internetinės prekybos dalykus. E, yra, žinoma, ir e, apčiuopiamų prekių tangible goods, materialiųjų prekių reikalai ir čia komisijoje draugė su ponė Bienkovska ir Growth generaliniu direktoratu bei uh, Andras e, Ansip, e, komisijos vicepirmininku, mes tuos dalykus sprendžiame. Pastarasis e, komisijos narys atsakingas už skaitminę darbo tarkę. Taigi, vyksta diskusija dėl vartotojų teisių, vartotojų pasirinkimo internete. Tai buvo neišvengiama, kai tik mes E, atsisakėme bendrosios Europos pardavimų teisės. Kai e, šio teisės akto nebeliko, reikėjo imti pradėti sprendimų, reikėjo didesnio teisinio užtikrintumo ir patikimumo, kad vartotojai e, galėtų labiau pasitikėti pirkdami internetu. Tuo pat metu mums buvo svarbu sumažinti naštą verslui. Čia teko ieškoti tam tikros pusiausvyros, tam tikro uh, vidurio. Pana Pienkovska yra pateikusi pasiūlymų. Ji kalba apie apie pasinaudojimą įstatymais, e, kur e, būtų kalbama apie prekeivių e, prievalės, bet mums reikia tam tikrų taisyklių, kurios suteiktų užtikrintumą ir pasitikėjimą vartotojui. Mano vizija yra tokia, mes kalbame apie vartotojus, kurie nėra teisininkai, kurie nebūtinai skaito pardavimo sutarties smulkių šriftų surašytas nuostatas. Paprasčiausiai jiems reikia žinoti, kas vyksta, kada jie perka internetu. Jie, jie nenori nemalonių surprizų. Mums taip pat reikia taisyklių, kurios visur veiktų vienodai. Kodėl turėtų skirtis taisyklės e, žmogui, kuris perka Danijoje, Slovakijoje ir Čekijos Respublikoje. Taigi reikia bendrų standartų, nuo kurių niekas nenukryptų, mums reikia minimalaus vartotojų apsaugos lygio. Kartoju tai ir kartoju. E, mūsų tikslas nepakirsti vartotojų pasikeimą, nemažinti vartotojų apsaugą. Ir e, lygiai taip pat aš nenoriu, kad e, vartotojų teisės, perkant internetu arba ne internetu, nesiskirtų. Ir beje, e, mums e, formuluojant e, pardavimų internetu teisės aktus, e, mastome apie tam tikro parodomojo kontrakto, pardomosios sutarties idėją. Galvojame e, apie dabar galiojančias sutartis, e, panalizavome ir pamatėme, kad 60 procentų internetinių sutarčių, kuriamis naudojasi ES e, interneto parduotuvių pirkėjai, remiasi Kalifornijos teisė. Kitaip sakant, JAV tipo sutartimis ir tai yra 21 amžiuje. Žmonės Europoje jau pradeda įprasti prie na, internetinės prekybos, todėl būtina panalizuoti, kokios tos teisės, kokios taisyklės yra dabar ir formuluodami savo europinės taisyklės turime užtikrinti, kad jos atlieps teisėtus mūsų vartotojų lūkesčius. Kitą savaitę kolegijoje aš kaip tik pristatysiu e, idėjas susijusias su vartotojų apsauga internetinėje prekyboje. Na ir per e, keletą kitų mėnesių e, pateiksiu teisėkuros projektą šią temą. Toliau. Pone Sehnalova klausė. apie e, kolektyvinių ieškinių praktikos apibendrinimą. Taigi, 23 valstybės narės turi savo teisės aktuose e, vienokį ar kitokį e, kolektyvinių ieškinių elementą. Aš, aš smulkmeniškai jums neskaitysiu dabar, Ir e, dabar mes orientuojamės į 2017 metų Liepos mėnesį, kada e, tos teisinės sistemos turėtų būti įvertintos ir jeigu e, nepakaks mūsų rekomendacijų ir valstybės narės nebus atitinkamai adekvačiai sureagavusios, mes galvosime apie teisėkuros pasiūlymą. Kol kas negaliu pasakyti, ar tai būtų direktyva ar reglamentas. Čia turėsime nuspręsti vėliau. Toliau. Prekybos investicijų sutartis su JAV. TTIP kolegijoje vasario mėnesį draugė su ponia Malstrom surengėm plačią diskusiją šiuo klausimu. Ir aš į TTIP žiūriu ne vien tik tai galvodama apie duomenų apsaugą, bet taip pat ir apie vartotojų apsaugą. O kalbant apie e, ginčius su e, investuotojais ar investuotojų ginčius, e, visų pirma, sutarta dėl keturių principų, teisė reglamentuoti yra užtikrinama arbitražo įsisteigimo ir funkcionavimas ir e, vietos e, teisų sistemų pripažinimas ir taip pat mechanizmas, kuris leistų ginčyti sprendimus dėl investuotojų ginčių. Taigi yra tos keturios taisyklės ir būtent Europos teismai priminė sprendimus dėl šių dalykų, nebus jie sprendžiami vien tik tai arbitražo būdu. E, ar dar ką nors būsiu pamiršusi paminėti licencijos, TTIP, tai pasidalinamoji ekonomika. E, Dita Harantsova klausė apie tai, tai kelia mums didelį iššūkį. turime susivokti, ar yra poreikis e, teisėkurai. Antra vertus, e, reikėtų e, užtikrinti geresnį vartotojų apsaugą. Bet mums reikia susivokti, o kas yra tas vartotojas, kurį reikėtų saugoti, nes vartotojas, kuris užsiima tuo, žino, ką jis daro, kad e, vartotojų apsaugos ten nėra. Tai aš manyčiau, kad vartotojai turi būti tiesiog informuoti, kad jeigu jie naudojasi Uber taksi paslauga arba keičiasi būtais ar namais, kad tie žmonės žinotų, kad būtent jie yra atsakingi už tai, ką jie daro ir kad e, ten yra tam tikra rizika. E, eina kalba apie vartotojų elgesį. Visa tai yra skaitmeninės revoliucijos išdava. Ir tai, kaip elgesi vartotojai, turi būti mūsų įvertinta, atsižvelgiant į tai, ko laukti ateityje. Jeigu leisite, aš čia truputį nukrypsiu. Kažkada kai žmonės e, ėmė plačiai naudoti socialiniais tinklais, sociologai buvo susirūpinę, e, sakydami, kad tai yra daugumos energijos prasiveržimo būdas. Kitaip sakant, tai, kas anksčiau buvo laikoma tyliaja, dauguma dabar pasidarė labai garsi dauguma. Ir e, lygiai taip pat ir su ekonomika, ekono, e, žmonės e, ima ekonomiką į savo rankas, jie pasinaudoja skaitmeninėmis jungtimis. E, keičiasi būtais, e, ar namais, per atostogas ir taip toliau. Ir čia turime labai atidžiai stebėti e, tendencijas, e, ką žmonės iš tikrųjų daro. Ir jeigu jau apsispręsime regl reglamentuoti, reguliuoti, turime užtikrinti, kad tas reglamentavimas neužgneuš žmonių spontaniško elgesio. Vienintelis dalykas, ką galėtume padaryti, tai skatinti individo atsakomybę. Neturime gneušti skaitmeninės ekonomikos, nes būtent apie skaitmeninę ekonomiką eina kalba. Žinoma, turi būti taisyklės kurių reikia laikytis, kas užsima verslų internete, turi tų taisyklių laikytis, bet, bet prieš užsimant teisėjai, kurą pasižiūrėkime, o ką mes ketiname uh, reglamentuoti, kokia yra padėtis, kur ji mus veda ir kaip čia mums reikėtų elgtis. Dėkui. Thank you. Um, so my... Dėkoju. Štai toks kalbėtojų sąrašas. Pelts, then Ildigo Gal Pelts, then um, Christelle Chaldemosa, then Lucy Anderson, then Virginie Rosary. Is there anybody? Okay. Anybody else? Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ana Marija, trumpai prašyčiau, nes nebeturime daug laiko. Jūs e, paminėjote tiek daug dalykų per savo pasisakymą ir labai e, nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad Jūs kalbate apie geresnį komunikavimą, geresnį pasirinkimą e, vartotojams ir apsaugą. Dėl komunikavimo. Žinoma, elektroninė priekyba E, valstybėse narėse e, klesti ir tarptautiniu mastu nėra pasitikima veikti, nėra pasitikėjimo, kad būtų veikiama pas, tarptautiniu mastu. Ką jūs ketinate daryti? Ar jūs bandysite pasižiūrėti iš naujo į vartotojų apsaug, teisų direktyvą, ar reikia kažkokių kitų uh, sutarčių, kitų taisyklių e, vartotojams veikiantiems internete, nes tuomet tinklo neutralumo klausimas e, reikia atskirų taisyklių atskiriems elementams. E, tai galbūt būtų naudinga vartotojams, bet aš norėčiau paklausti, ką jūs tikrai turite galvoje. Ir norėjau paklausti, ar jūs tikrai skirstė dėmesio deramam vartotojų teisų direktyvos įgyvenimui. Kol kas ji nėra dar taip suderinta, kaip mums, kad norėtųsi. Uh, Kitas dalykas, džiaugiuosi, kad jūs norite grįžti prie klaidinančios reklamos direktyvos. Tai taip pat susiję iš dalies su vartotojų apsauga ir norėjau paklausti jūsų, ką jūs ketinate e, dėl agresyvaus, e, dėl agresyvių skelbimų bankams ir pažeidžiams vartotojams. Kitas dalykas - tarptinklinis ryšys. ryšys. Žinote, kad taryba patvirtino skirtingą nuo parlamento poziciją dėl to, kada bus atsakyta šių mokesčių, vyksta diskusijos dėl datos, kaip ar iš vis reikia sakyti to mokesčio, ar bus nustatyta viršutinė riba. Ir kai kurios valstybės narės ir vartotojai bijo, kad dar išauks kaina. Ką Jūs manote, koks turėtų būti tvarkaraštis? Aš labai džiaugiuosi, kad Jūs paminėjote duomenų apsaugos reglamentą. E, vėlgi dėl tvarkaraščio su taryba iškilo problemų. Ko, kur dabar yra dėrybos? Kada pasieksime rezultatų ir, rezultatų. ir taip pat jūs sakėte, kad norite užtikrinti pusiausvyrą geresnę tarp privatumo ir um, mažųjų įmonių galimybių, atsižvelgiant e, į tai, kad visos naujos priemonės turėtų būti nukreiptos į ateitį ir neužgniaužti inovacijų. E, Paskutinis klausimas dėl lyčių lygybės. Tai taip pat patenka jūsų kompetencija. E, Aš prieš atskiras taisyklės moterims versle ir panašiai, bet ar jūs Europos mastu ketinate, ar galvojate, kad kažkas uh, gali būti padaryta, norint paskatinti moterų dalyvavimą uh, versle uh, ir paslaugų sektoriuje, vidaus rinkoje. Vikė, aš baigiau. Dėl lyčių E, lygybės 9 e, prieš 5 tiek e, toks santykis yra moterų ir vyrų mūsų komitete. Mes esame aktyvesnės. Bet ir vyrai, kurie ateina į posėdžius, labai aktyviai dalyvauja. Aš turiu būti gera abiems pusėms. Ildiko Galpelts. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti komisijos narę. Labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote. Klausimai, apie kuriuos kalbame, labai svarbus. Norėčiau papildyti ponios Tun klausimą. Bendroji rinka, prekyba. Svarbu, žinome, kad pasirinkimas plečiasi ir ateikėjo vis daugiau, bet atsiranda neiškumų, pavyzdžiui, teisinis neiškumas, teisinės problemos, vartotojų apsaugos klausimai ir taip toliau. Tokios yra problemos. Ir dabar mano klausimas. Ar jūs galėtumėte mums pasakyti, kokiuose srityse reikėtų jūsų nuomonė daugiausiai veikti vartotojų apsaugos srityje? kad vartotojai būtų apsaugoti skaitmeninėje aplinkoje. Jūs kalbėjote apie e, tai, sakėte, kad minėjote tai praeitie, bet norėčiau dar e, sužinoti konkrečiai iš jūsų. Tai su komisijos nariu Otingeriu jūs kartu e, rengsite teisės aktą ir ar jis bus palankus vartotojams. Ar jūs norėtumėte E, atskiros e, teisėkuros procedūros dėl vartotojų apsaugos politikos, kaip jūs įsivaizduojate. Ir po Anos Mari aš e, nutariau paklausti dar daugiau klausimų. Ką jūs galvojate štai apie ką? Vartotojų apsaugos politikos E, informacija apie vartotojų apsaugą turėtų būti plačiai prieinama bendroje rinkoje, kad jie žinotų apie savo teisės. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima pagerinti situaciją, pasitikėjimą vartotojų? Ar turite minčių? Ir galbūt tokiu būdu reikėtų užtikrinti daugiau teisniškumo ir galbūt reikia struktūros, kuri reglamentuotų šias reikalus. Pone Šaldė Moze. Dėkuoju. Jūs visuomet siekiate, kad būtų užtikrintas dialogas su komisija. Šiandien mes nekalbame apie prekių saugumą, aš suprantu. Bet jūs kalbėjote apie skaitmeninę darbo tvarkę. Todėl aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir e, paklausti jūsų štai ko. Žinome, kad e, prekių saugumo kai kurios problemas galbūt galėtų būti išspręstos skaitmeninės e, darbo tvarkės kontekste. Galbūt jūs galėtumėte apie tai pamastyti, pavyzdžiui, apie skaitmeninį ženklinimą. Tai galėtų sumažinti sąnaudas įmonėms jeigu etiketė galėtų būti nuskanuota ir iš tos informacijos būtų galima suprasti, ar tai pakankamai saugi prekė, tai būtų galbūt geras dalykas. TTIP. Kilmės valstybės aspektas tai taip pat yra e, susiję CETA susitarimas su Kanada taip pat čia būtų aktualus klausimas. Ir visą tai galvojant apie prekių saugumą. Lucy Anderson. Lucy Anderson. Ačiū. Komisijos narė, norėjau jūsų paklausti apie galimybę kreiptis į teisingumo e, struktūras ir kolektyvinį žalos atlyginimą. Jūs tai minėjote. Mes dabar matome, kad teoriškai galimybė kreiptis į teismą 47 hartijos straipsnių yra numatyta. Tai apima ir vartotojų teisės, kurios mums aktualiausios. Mes e, sausi e, sulaukėme iš jūsų atsakymą į mūsų paklausimą, dėkojame jums už tai. Dabar norėtume dar pasižiūrėti į procedūrinius aspektus. Ar teisės vartotojų yra apsaugomos e, vadovaujantis Europos Teisingumo teismo sprendimais. Ir norėčiau paklausti, ar jūs turite daugiau informacijos apie kada būtų galima e, sulaukti tokios analizės ir kaip e, galima užtikrinti, kad pagrindinės, pačios pagrindinės teisės bus įtvirtintos. E, Euro elektroninio teisingumo iniciatyva šiame kontekste labai svarbu. Ir noriu jūsų paklausti, ar nereikėtų iš esmės peržiūrėti, atlikti peržiūrą pagrindinių teisių įgyvenimo, esminę peržiūrą. Uh, galbūt reikėtų bendro įvertinimo, tačiau kai kurios valstybės narės į e, rezultatų suvesnės klausimus ne e, atsiliepia, nesureaguoja, įskaitant mano šalį. Dar norėčiau jūsų paklausti, ką jūs galvote apie naują informavimo kampaniją Keep Me Posted. Kaip Ar jūs galvojate, kad būtų vertinga gauti popierinę svarbiausios informacijos versiją, ne tik elektroninę kopiją? Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijos nariai. Norėčiau trumpai paliesti tris aspektus. Pirmas yra Europos pardavimo teisė. Daug klausimų kyla dėl pasiūlymo, kurį pateiks e, komisija šito klausimu. Galbūt jūs galėtumėte jau atsakyti keltą klausimą apie tai, kokia bus to pasiūlymo apreptis ir e, ar, ar, ar tai apims e, sandorius internetu, ar apims apskritai visas vartotojų teisės, nes čia gali kilti kai kurių abejonių. Ir taip pat koks to pasiūlymo yra pobūdis turint omenyje 29 režimą, ar jūs siekiate minimalaus ar maksimalaus e, harmonizavimo nacionalinių taisyklių ir ar jūs bandysite eiti toliau negu dabartinė vartotojų teisų direktyva. Ir e, kalbant apie sandorius internete, kokiu principu e, remsitės, ar ten, kur yra, ar bus e, įsisteigimo kriterijus, ar kiti kriterijai. Taip pat e, kultūriniai, kultūros produktai dabar yra aktualus klausimas ir Europos parlamentas dažnai diskutuoja šito klausimu autoriaus teisės. Taip pat ir e, tarp e, valstybinė prieiga licencijų politika šituo klausimu. Mano kolegos anglai minėjo šį aspektą, nes kol kas nėra dar europinės kultūrinės uh, teisės šioje srityje, galbūt tos tarpvalstybinės prieigos klausimas turėtų būti nagrinėjamas per ekonominės teisės prizmę. Jo labiau, kad jau yra paneuropinės licencijos. Komisija taip pat e, mini perkelimo aspektą turinio perkelimo srityje. Kalbant apie e, internetą bei kultūrinius produktus bei jų grandinę bei gaunamą pelną iš e, tų produktų ir turint omenyje Amerikos uh, padėtį šituo klausimu. Galbūt jūs e, pradėsite naujas darybas dėl autorių apmokėjimo aspektų. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank, Frau Kommissarin. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariai. Atsakydama į vieną iš pirmųjų klausimų, jūs sakėte, jog bandysite atsakyti labai aiškiai ir paprastai ir nesistengsite išvengti tiesaus atsakymo. Aš e, noriu Jums pateikti tokį klausimą, kurį esu pateikęs ir kitiems mūsų svečiams, bet niekad negavau aiškaus atsakymo į jį. Ar Jūs e, manote, kad vartotojų apsauga yra geras dalykas? Turbūt Jūs atsakysite taip, tačiau jeigu aš Jūsų paklausčiau, uh, Kur būtų vartotojų e, apsaugos ribos TTIP kontekste? Tai jūs, aišku, irgi sakysite, kad mes turime e, apsaugoti vartotojus ir visi tie, kurie domisi darybomis dėl susitarimo, tą patį sako. Tačiau, kuomet kalba sukasi apie etą kilmės ir apie kilmės valstybės principą bei kilmės vietos pavadinimus, tai ne visi tie pavadinimai yra apsaugoti, tik tai 140 e, jų. Tad kaip jūs numatote apsaugoti Europos vartotojus šituo požiūriu ir kaip užtikrinsite, kad e, TTIP atveju e, tikrai bus deramai apsaugotos teisės? I'm going to just quickly ask. Dabar aš pati keletą klausimų pateiksiu. Jūs girdėjote, kad e, šio komiteto nariai išreiškė labai tvirtą nuomonę, kad mes tikrųjų, iš tikrųjų atstovaujame vartotojams, e, tai nepamiršta parlamente ir mes taip pat norime užtikrinti, kad deramai funkcionuotų vidaus rinka kad vartotojai ir verslas galėtų veikti visose 28 valstybėse narėse. Mums labai svarbu, kad e, vartotojų balsas nebūtų pamirštas. Mes norime užtikrinti, kad vartotojai bus taip pat apsaugoti bendroje rinkoje kaip ir savo namuose, savo šalyje e, ir taip pat apsaugoti skaitmeninėje kaip ir tradicinėje rinkoje. Kaip galite užtikrinti, kad padėsite mums E, vienodai žiūrėti į vartotojų apsaugą skaitmeninėme pasaulyje, e, kaip ir e, tradicinėme pasaulyje ir kaip galime užtikrinti patikinti vartotojus, kad pasirašant susitarimus su trečiosiomis šalimis, jie lygiai taip pat bus apsaugoti kaip ir dabar. Mes taip pat norime užtikrinti, kad komisija ir kitos atitinkamos organizacijos išskiria vartotojus kaip patį svarbiausią elementą. Kaip prašyčiau užtikrinti, kad visose komisijos struktūrose vartotojų balsas, balsas būtų girdimas gerai, mes jūs paremsime ir prašome jūsų paramos, kad mes galėtume užtikrinti, jog mūsų komiteto nuomonė būtų girdima. Net jeigu nesame pagrindinis komitetas, mes norime dirbti, kad nepamirštume vartotojų dėl konkrečių klausimų dėl vartotojų teisų skaitmeninėme pasaulyje. Aš suprantu puikiai, kad kai kurie, dėl kai kurių produktų e, vartotojai dabar neturi teisų ir tą reikia spręsti. Yra pateikta pasiūlymų, bet aš e, suprantu, kad net ir vartotojų organizacija suprato, kad nepakankamai gerai apsaugoti. Vartotojų teisų direktyva galbūt e, numat, numato E, tam tikrą apsaugą, bet labai ilgai užtruko, kol buvo patvirtinta ši e, direktyva. Ir ar bus pagalvota apie tą tipinę sutartį, kad būtų galima pasiekti greičiau rezultato, ar e, taip pat reikia ir teisėkros sprendimo. Man atrodo, kad pavyzdinės, e, pavyzdinės sutartis galėtų būti praktiškesnis variantas. Dėl TTIP. Jūs minėjote apie e, investuotojų valstybės ginčių sprendimą. Labai norėčiau paprašyti, kad skaidrumas vartotojams e, būtų aptariamas viešai, garsiai, kadangi žmonės nori uh, E, aiškumo dėl ginčių sprendimo, nes e, sklando gantais, kad arbitražas visuomet vyksta už uždarų e, durų slaptai, reikia, kad žmonės ir vartotojai žinotų visas detalės. Ir gal toks truputėlį per drasus klausimas. Komisija nori geresnio reglamentavimo, bet mes norime geresnio gyvendinimo. Ir norėtume Ir me, mūsų komitetas daug dėmesio skiria gyvenimui. Galbūt jūs būsite pasirengusi grįžti pas mus, pakalbėti su nariais, e, su darbuotojais ir pasižiūrėti, kaip veikia internetinio ginčių sprendimo mechanizmas prieš galutinai jį įdėginti, pavyzdžiui, vartotojų ieškiniai, smulkus ieškiniai ir panašiai. Galbūt ne jūs pati turėtumėte ateiti, bet gal jūs atsiusite ekspertų, kurie galėtų palaikyti dvipusį dialogą dėl e, šių dalykų internetinio ginčių sprendimų mechanizmo. Dešimt minučių jums. Šiek tiek pavėluosime baigti tą klausimą. Děkuji, děkuji pěkně. Já nejdřív začnu. Labai ačiū. Pradėsiu nuo, nuo antro galo ir pabandysiu atsakyti pirmiausiai į ponios Ford klausimą. Vartotojų teisų politika mūsų akimis remiasi visų pirma pasitikėjimu ir teisėtais lūkesčiais. Ką bedarytume, Turime būti tikri, kad akcentuosime rezultatus. Teisės aktų priminėti dėl teisės aktų neturėtume. Jų jau pakankamai daug turime. Savaime suprantama, galime atsiskaitinėti apie Europos teisės įgyvenimo situaciją, įgyvenimo lygį O kitas dalykas yra numatyti, ar reikia naujų teisės aktų. Prieš to imdamiesi turime įsitikinti, koks yra vartotojų elgesys ir kokių kitokių sprendimų yra rasta. Pasaulio prekybos organizacija juk turi tam tikras gairės ir taisyklės, kurios remiasi rinkų veikimų rinkų elgesio. Ir e, todėl e, aš būčiau pasirengusi siūlyti teisės aktus, e, kuri, siūlyti teisės aktus, kurie netrukdytų augimui, o remtųsi uh, egzistuojančią praktiką. Kalbant apie vartotojų apsaugą, tame tarpe ir jų apsaugą visose srityse, e, mano e, biuras ir atitinkami generaliniai direktoratai pasistengė, kad e, būtų paskirti pareigūnai, kurių pagrindinė užduotis yra užtikrinti sistemiškumą Būtent jie atsako, kad e, už tai, kad e, nei viename teisės akte nebūtų praleistas vartotojų apsaugos e, būtinumas. Pavyzdžiui, kai kalbama apie energetikos sąjungos naujausius teisės aktus, mes čia taip pat įsikišome visų pirma siekdami užtikrinti vartotojų apsaugą. Vartotojų teisų direktyva kaip žinote, laukia peržiūra, analizė to, kaip šitas teisės aktas funkcionuoja, tai numatyta kitiems metams ir matyt, e, analizė susijusi su internetinė prekyba taip pat galėtų būti organizuota panašiai. E, turime bazinės taisyklės e, dėl iš ankstinės informacijos prieš sudarant sutartį yra ir e, sutarties veikimo laiku veiksmus reguliuojančios taisyklės, bet e, trūksta taisyklių dėl to, kas atsitinka, jeigu ta sutartis neveikia. Na ir čia mes e, galvojame apie galimybę pateikti atitinkamą pasiūlymą tarp kitų bendrosios skaitinės e, rinkos teisės aktų. Taigi tai yra susiję su tam tikrus spragų užpildymu. Aš noriu įsiklausyti į jūsų patarimus ir konsultacijas, bet e, mane įspėja taip pat ir dėl to, kad e, gali ilgokai užtrukti, kol e, mes parengsime naujus teisės aktus. O jeigu imsimės peržiūros ir e, taisysime egzistuojančią teisę, tai e, viena iš galimybių būtų laisvanoriškas sprendimas, remiantis taip vadinamu tipinės sutarties pavyzdžių. Būtent to, kokį modelinį, pavyzdinį kontraktą mes galėtume pasiūlyti tiems, kas prekiauja internetu ir vartotojams tada aiškiai nurodytume, kad šiame sutartyje yra pakankamai teisinio tikrumo, e, sukurtume tam tikrą sertifikavimo sistemą, panaudojant šitą sutartį kuri vartotojų e, suteiktų užtikrintumą. Tai nebūtų teisė kūrinis sprendimas, jis pareikalautų daug e, informacinio ir komunikacinio darbo, bet man rodas, būtent taip reikia elgtis, jeigu matome, kad teisės aktas gali pernelik ilgai užtrukti. Toks yra mūsų planas ir būtent taip e, ketiname spręsti E, tuos sunkumus. Aš tikiuosi, kad priekeiviai suvoks, kad mes suteikiame jiems galimybę užsitarnauti vartotojų pasitikėjimą. Ir ne vien vienoje šalyje, bet 28 šalyse. E, pabandysiu dabar ir kitus klausimus atsakyti, nors žinau, kad ponė pirmininkė laiko nėra per daug, e, lyties dalykai, čia viskas aišku, nesažininga konkurencija, pažeidžiami vartotojai, ypač vaikai. Iš tiesų, mes e, norėtume užtikrinti būtent tokį vartotojų apsaugos lygį, kuris atitiktų įvairias vartotojų kategorijas. Aš manau, kad mūsų veiksmai apims ir komunikacijos, informacijos kampanijas, nebūtinai, nebūtinai tiesiekuros darbą. Tarptinklinis ryšys, aišku, idealiam gyvenime neturėtų būti jokių kainų. Tai būtų idealu. E, duomenų apsauga. Aš manau, kad taryboje, sprendžiant iš paskutinio e, posėdžio, e, reikalai juda tinkama kryptim, ne vien tik tai mums rūpi duomenų apsauga, tai yra bendro paketo dalis, visą tai susijęs su uh, žmonių pasitikėjimo elektroninė priekyba stiprinimu, bet e, laukiame rezultatų, e, e, laukiame ir dalykų susijusių su saugumu, beje, tai irgi patenka į mano kompetencijos rytį. Dėl moterų klausimo džiaugiuosi, kad moteris pasinaudojo elektroninės prekybos galimybėmis, geriausiai man pažįstama yra Čekijos Respublika. Ir reikia pasakyti, kad e, po krizės 80 procentų smulkaus verslo įsisteigusios smulkiaus, smulkaus verslo buvo įsteigta moterų. Ar yra dar svarbesnių dalykų, į kuriuos bus, būsiu neatsakiusi? TTIP e, įmanomai aukščiausi standartai, čia negaliu labai preciziškai atsakyti. Turėsiu sugrįžti, esu politikė, pabandysiu neatsakyti iš tą klausimą, ne todėl, kad labai nenorėčiau, bet norėčiau tiesiog tvirčiau pasianalizuoti, kad galėčiau kalbėti faktų ir skaičių pagrindų. Dėl dėrybų skaidrumo Patikėkite, ponė Malstrom puikiai žino, kad e, dėl tokios sutarties kaip TTIP už uždarų durų dėrėtis neįmanoma. Tai tikrai neprisidės prie pačio e, proceso sėkmės. Visi labai gerai žino, kad yra daug protestų ir nepasitenkinimo šitą sutartim. Ir atvirumas ir komunikacija yra vienintelis būdas E, tokias nuotaikas įveikti. Aš, aišku, nesu dėrybinės grupės narė, bet, žinoma, įsikišiu, kai tik tai užės kalba apie vartotojų apsaugą. Toliau ponė Rozje paminėjo autorių teisės, taip, tai patenka į bendrosios skaitmininės rinkos e, sritį, e, autorių teisės, vartotojų apsauga, e, E, paketų e, siuntų pristatymai, tai dideli trys klausimai susijęs su internetinė prekyba. Aš bijau, kad aš tikslių atsakymų čia jums pateikti negalėsiu. Nenorėčiau, aišku, baigti savo pasisakymą sakydama, aš nežinau. E, todėl dar kartą padėkosiu už jūsų pastabas, nekantrai lauksiu tolesnio darbo su jumis ir labai ačiū už tą įkvėpimą, kurį man uh, suteikėte mano ateities darbose. Dėkui. Kitas darbo tvarkės e, klausimas, keitimas nuomonėmis dėl Paskal Duran nuomonę, dėl Europos strateginių investicijų fondas Paskal. E, norėčiau suteikti jums žodį. Dėkuoju, Miki, už tai, kad suteikė žodį ir kad parodai, kur aš sėdžiu. Aš aišku, daugiausiai klausysiuos, bet pasakysiu ir savo poziciją. Mes e, kalbėjomės su šešėliniais pranešėjais strateginio investicijų fondo klausimų ir mes e, konstatavome, kad mūsų nuomonės e, gana panašios ir kad turėtume pasiekti susitarimą, bent jau kiek įmanoma didesnį konsensusą pasiekti. Na, o kokia čia filosofija mes e, remiamės, kokia būtų ta mūsų bendra e, filosofija. Mes konstatuojam, kad Europoje reikia investicijų, tačiau tos investicijos neturi būti bet kokios, neturi būti daromos bet kur. Tad e, turi būti maksimaliai išsaugotas Horizontas 2020 fondas ir taip pat turime nuosekliai elgtis galvodami apie ES tikslus ir akį. Manau, kad dėl šitų dalykų visi sutarėme. Toliau, e, pirmas straipsnė, pirma dalis. Aš noriu, kad čia būtų minimos e, mikro įmonės, mažos ir rutinės įmonės ir norime, kad būtų išplėsta taikymo sritis, taip pat, kad būtų kalbama apie socialinę ekonominę ilgalaikę sąjungą ir kad čia minėtume įmonės, kuriuose daugiau nei pusantro tūkstančio darbuotojų. Šituo klausimu vyko diskusija e, tarp mūsų, kodėl e, 1500 buvo minimas 3000 darbuotojų e, skaičius. Ir e, aišku, kad e, tas 1500 skaičius e, nereiškia, kad e, įmonės, kurios turi šiek tiek daugiau darbuotojų, negalės pateikti paraiškų. Tačiau paprasčiausiai toks skaičius yra minimas valstybės pagalbos gairėse Europos Sąjungos. Kur yra kalbama apie investicinį kapitalą mažose ir vidutinėse įmonėse. EPP kolegos e, ne, nesipriešino tam, bet paprasčiausiai klausė, kodėl toks skaičius, tad jisai paimtas iš e, gairių. Toliau šimtas, e, šimtas straipsnio antroji dalis. Manau, kad čia neiškils problemų dėl skaitmeninės rinkos plėtojimo. Čia turime taip pat plėtoti tvarų visuomeninį transportą bei viešasias paslaugas. Pateikiami pro, projektai turi būti vertinami socialinių, ekonominių, aplinkos e, požiūrių taip pat. Ir mes manome, kad vietinės valdžios struktūros čia taip pat yra labai svarbus e, aspektas. Vietinės e, valdžios struktūros, atsiprašau, tos institucijos, kurios uh, užsima konkursų organizavimu ir pirkimais, turi maksimaliai atsižvelgti į socialinius ir ekonominius kriterijus. Tai tiek būtų, primenu terminus, rytoj mes vėl susitiksime, tai yra šešėliniai pranešėjai, kur e, kalbėsime apie kompromisinį susitarimą ir e, balsuosime ateinantį antradienį, kadangi tai pakankamai skubus dalykas ir tikiuosi, kad e, mums vis dėlto pavyks pasiekti kompromisą. Eva Panova. Eva Panova. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti nuomonės referentui. Kalbu pono Stefanič mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Dėkojame už nuomonę dėl komisijos pasiūlymo reglamentui, kuris turėtų pagerinti investicinės galimybės, pirmiausia MVI. Mūsų šešėlinis panešės daugiausiai dėmesio skiria MVI, nes jos vaidina Euro, svarbiausia vaidmenį Europos ūkyje ir sukuria daugiausiai darbo vietų. Būtent todėl e, jos turėtų gauti daugiausiai naudos iš paramos e, teikiamos pagal šį pasiūlymą. Mūsų pranešės taip pat siūlo pakoreguoti penktą taškas du straipsnį. E, ypač dėl skaitmenės bendrosios rinkos ir skaitmenės infrastruktūros. EPP e, labai tiktų, jeigu būtų mm, išplėtotos atitinkamos rinkos dėl e, bendrosios rinkos ir būtų kalbama apie Europos pramonės e, tvirtumo fondo steigimas, nes reikia mūsų pramonę toliau plėtoti. Skaitmeninė bendroji rinka ir skaitmeninė infrastruktūra, tai labai svarbu, kadangi tai užtikrina jungtis skaitmenėje rinkoje ir tai užtikrintų inovacijas, saugimą, kokybiškas darbo vietas, ypač jauniems žmonėms. Skaitmeninės infrastruktūros plėtra yra nepaprastai svarbi, nes jis sukuria techninės būtinas sąlygas E, žinių pagry, e, žiniomis pagrįstai įtraukiamojo pobečio visuomenė. Taip pat manome, kad svarbu akcentuoti tam tikras sritis bendroje rinkoje, kurios turėtų didžiausią potencialą užtikrinant augimą ir darbo vietas. Taip pat reikia numatyti lankstumą ir numatyti, kad projektai gautų finansavimą tol, jeigu jie atitinka ES politinės kryptis pagrindinės. Mano nuomonė svarbu užtikrinti papildomumą su kitomis priemonėmis, taip pat reikia užtikrinti subalansuotą investicijų poveikį ir nepakenkti ES sąnaudos tikslams. Aš taip pat manau, jog turime pripažinti tai, kad e, finansinių rinkų e, vystimosi stoka gali e, pakengti reglamento tikslams. Todėl labai svarbu, kad būtų teikiama techninė parama. Pirmiausia, decentralizuojant tam tikrus konsultacijų centrus ar steigiant tokius decentralizuotus e, centrus. E, vidaus rinkos stiprinimas, MVI konkurencingumas, labai gerų pasiūlymų pateikė ir kitos frakcijos, e, mes jiems pritarsime, tačiau negalime pritarti pakeitimams, dėl kurių sprendimų prieimų procesas būtų sudėtingesnis, labiau politizuotas, pavyzdžiui, 58 ir 27 pakeitimai. Taip pat negalime pritarti 18-19 straipsnių išbraukimui ir o, nekalbama apie alternatyvius finansavimo šaltinius. Mes turime prisiminti, kad investuotojams reikia aiškumo, kitaip mums nepavyks o, sutelkti privačių investicijų gyvendant e, veiksmų planą. Tai yra pagrindiniai elementai, kuriuos norėjo paminėti šešėlinis nuomonės referentas per mane. Sergio Koferati. Grazie, Presidente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pavaduoju kolegą Dantį, kuris šiuo metu e, keliauja į Panamą. Ir e, jisai e, užsima vartotojų klausimais. Bet turiu tik tai patvirtinti, jog e, socialistai ir toliau pabrėžia investicijų plano labai didelę svarbą, kadangi čia kalba sukasi apie Europos ateitį, tačiau ta ateitis bus sėkminga, jeigu uh, E, visose ES valstybėse bus auganti ekonomika, tuo tarpu pasaraisiais metais to nebuvo. Būtina, kad e, būtų dedamos e, ypatingos pastangos tose sektoriuose, kur investicijų ypač reikia. Ir tam reikia, kad tas fondas pradėtų iš karto veikti. Nebeturime uh, prarasti daugiau laiko. Žinome, kad yra tam tikrų vietovių, regionų, kur yra dėlių sunkumų ir e, turime veikti greitai, kadangi čia kalba sukasi apie tų žmonių gyvenimo e, lygį. Reikia taip pat pakankamai lankščios to fondo struktūros, kad nebūtų biurokratinės e, naštos ir turime panaudoti kiek įmanoma labiau visus pozityvius aspektus. Taip pat turime visų pirma galvoti apie tuos sektorius ir tas teritorijas, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės. Tai turi būti prioritetas. Nes negalime į visą Europą žiūrėti vienodai, turime atsižvelgti į tam tikrą vietinę specifiką. Taip pat e, turėsime pasirinkti tuos sektorius, kuriuose yra didesnis potencialas ir e, kuriuose yra daugiausiai inovacijų, reikia tas inovacijas skatinti ir kur galima sulaukti greičiausiai rezultatų e, užimtumo srityje bei e, gamybos e, srityje. Turime taip pat galvoti apie mūsų konkurencingumo aspektą. Mes manome, kad tai yra svarbiausi aspektai ir su pranešėju apie tai diskutavome. Dėkuoju beje pranešėjai už puikiai atliktą darbą. Pastarosiamis e, dienomis dar apie tai diskutuosime ir mes e, ir toliau grįšime prie to klausimo dėl uh, to 3000 lenkščio, 3000 darbuotojų lenkščio, galbūt jis bus sumažintas iki 1500, turime pagalvoti, kas būtų veiksmingiau, galvojant apie mūsų gamybinę sistemą ir mažas ir vidutinės įmonės. Ir 1500 ir 3000 yra tokios ribos, kurios yra didelių įmonių ribos ir e, turėsime pasirinkti tokį sprendimą, kuris e, būtų labiau pritaikomas kuo didesniai ES e, daliai. Nes turime galvoti apie atskiro regiono arba atskiros e, valstybės specifiką. Toliau. Mūsų frakcija mano, jog turėtume identifikuoti tuos sektorius, kuriuose yra daugiausiai inovacijų. Ir e, taip pat tuos sektorius, kuriuose yra daugiausiai privalumų, kur e, viešos ir privačios investicijos duotų daugiausiai rezultatų. Viešos investicijos labai svarbios, todėl kad jos patrauks ir privačias investicijas. Ta mintis, jog e, privačių investicijų bus tiek, apie, apie kiek kalbama, man atrodo, yra nevisiškai e, pagrista. Todėl uh, E, turime čia galvoti labai konkrečiai ir turime galvėti apie tai, galvoti apie tai, kaip užtikrinti kuo didžiausią sverto efektą. Dar kartą dėkuoju pranešėjui už atliktą darbą ir jo e, ankstumą ir tikiuosi, kad per numatytą laiką mums e, pasiks pasiekti kuo platesnį konsensusą. Um, Dėkoju, aš pati esu šešėlinė pranešėja iš ECR frakcijos. Noriu padėkoti pranešėjai už tai, kad jisai pasistengė savo pranešimą padaryti gerai sufokusuotų, už tai, kad e, mūsų komitetui atitektų tinkamas balsas, tinkamas svoris pagal šio komiteto kompetencijas. Akivaizdu, kad transporto komitetas e, kalbės apie savo kompetencijos rytį, kuomet e, paminimas žodis e, transportas, kultūra, yra kultūros komiteto kompetencijos rytis o vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos e, kompetencijos kartais yra platesnės. Tos kompetencijos, kurios mums buvo suteiktos e, visų ir pirma, konkrečiai susijusios su 5.2 straipsniu. Ir būtent tame straipsnėje kalbama apie tai, kaip suformuluotos pačios fondo ambicijos. Kai kalbame apie kitus straipsnius, kur, kur mūsų kompetencija nesiekia, aš baiminuosi, kad e, dauguma iš tiktų pakeitimų, nors jie ir remiasi geromis intencijomis, vis tik tie pakeitimai gali susilpninti mūsų tokį bendrą balsą. Ypatingai noriu padėkoti pranešėjui referentui už tai, kad jis pirmajame savo pakėtime aiškiai sako, kad fondas privalo visų pirma laikytis ES bendrosios rinkos taisyklių. Jis neturi būti diskriminuojantis. Bendroji rinka sudaro bendras veikimo sąlygas, kurios turi būti vieningos, neturi būti konkurencijos iškraipimo. Todėl e, dėkojame Jums už tas mintis. Mes turime taip pat e, užtikrinti, kad e, lėšos būtų skiriamos nediskriminuojant, antraip tai taip pat pakirstų šią priemonę. Na ir taip pat žiūrint, iš kur e, ES biudžete lėšos gali ateiti, iš kurių kitų vietų. Čia turime lyginti panašius dalykus mes negalime e, imti e, tų lėšų iš e, kitų vietų, kurios buvo visų pirma labai artimos rinkai, reikėtų paieškoti kitų ES biudžeto vietų, iš kur paimti tas lėšas. Europos strateginio investicijų fondas aišku, yra laikinas sprendimas, bet reikia užtikrinti, kad tas laikinas sprendimas funkcionuotų. Strateginės investicijos turi prisidėti prie investicijų Europoje stimuliavimo. Po krizės kaip tik jų trūksta. Bet žinoma, fondas turėti drauge su kitomis reformomis skatinančiomis investicijas ir ypatingai privataus sektoriaus investicijas. Reikia taip pat tinkamai valdyti viešuosius finansus, užtikrinant augimą. Būtina kad fondo veikimas nieko neiškraipytų, kad projektai būtų uh, atrenkami nepriklausomai ir tai turėtų daryti ekspertai. Antraip, jeigu to nebus, tai mes tiesiog atgrasysime investitorius, o būtent tai ir yra pagrindinis mūsų tikslas. Taigi nuopelnai, ekonominis projektų gyvybiškumas turėtų nulemti. Yra, žinoma, ir kitų dalykų, kitų rodiklių, bet visų pirma, ekonominis įgyvendinamumas. Labai svarbu investuotojams suteikti tam tikro pasitikėjimo, o kad taip įvyktų, jie turi žinoti, kad pati investicija yra įtikima, kai kuriuose pakeitimuose sakoma, kad iš ES E, biudžeto lėšų turi būti skiriama labai nedaug ir pats toks pasiūlymas pakarta patį, pačią Europos regioninių investicijų fondo idėją. Mes turime suvokti, kad dalis pinigų turi ateiti iš paties ES biudžeto. E, jeigu tie pinigai turėtų ateiti iš mokslo tyrimų biudžeto, tai žinoma, ne iš tos jo dalies, kuris susijusi su baziniu mokslu, bet galbūt iš ten, kur jau yra veikiančios privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės. Mes norime, kad daugiau lėšų būtų skirta mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai E, infrastruktūros plėtrai, tame tarpe skaitmeninės infrastruktūros ir e, mes norime, kad e, parama tiems projektams ateitų iš Europos strateginių investicijų fondo. Raginčiau, kad mes ir toliau susitelkę analizuotume teikiamus pakeitimus. Ne visi jie yra blogi, bet jie neturėtų susilpninti mūsų komiteto siunčiamas žinios. Panas Guoga. Mes turime pagerinti investicinę aplinką, bet e, mums reikia šviežio kapitalo. Tai esminiai dalykai neįsivaizduoju, iš kur ateis lėšus, kalbame apie labai stiprų sverto efektą, bet privačios investicijos neteis vien dėl šios sverto efekto, jos norėtų matyti ir struktūrinės reformas. Jeigu mes galėtume skatinti valstybės narės įgyvendinti, uh, struktūrinės reformas, bent jau suteikti tam tikrų paskatų toms valstybėms, kurios jau tą yra padariusios, gyvendinusios tam tikras reformas arba pažadėjusios. Jau yra keletas tokių šalių, taigi, mano nuomonė, joms reikėtų teikti pirmenybę investicijų srityje. Nėra e, jokios prasmės po prastų pinigų mesti gerus pinigus Kai kurios valstybės narės yra tikrai pažangios, jos e, žengia į priekį ir kuo protingiau e, siesime struktūrinės reformas su tais pinigais, tada tuo daugiau ateis privačių lėšų ir tai bus naudinga visiems e, dėl savo paties pakeitimų. Aš e, pirmiausiai koncentravausi į mūsų kompetenciją, kaip kad buvo apsispręsta praeitą savaitę. E, dėl pirmo ir penkto straipsnio mano daugiausiai pastabų yra. Mes e, taip pat turime užtikrinti valdyseną to fondo dermą ir nepriklausomumą primant sprendimus. Nepriklausomą tyrimo komitetą ir valdybą reikia patikrinti, patvirtinti Taip pat tai susijęs su skaidrumu. Tokiu būdu mes galėsime pritraukti privačių investicijų, stikrinti sverto efektą. Mums reikia e, stipraus vertinimo komiteto ir valdybos. E, reikėtų galvoti apie e, investicinio pasaulio atstovus, kurie galėtų padėti Europai šiuo metu. Jeigu tai pavyks, tada tas fondas ir veiks gerai mano pakeitimai pirmam straipsniui parengti e, taip, kad e, būtų užtikrinta, kad Europos parlamentas ir taryba, kai bendro sprendimo e, prieimėjai įvertintų susitarimą su EIB prieš jam įsigaliuojant projektai, kuriuos finansuoja fondas, turėtų būti didesnės rizikos e, projektai. Akcentuoju didesnės e, rizikos. Mes turime aiškiai kalbėti apie tą e, didesnę riziką. Didesnė rizika reiškia didesnį pelną. E, tokiu 10-20 procentų e, pelną mes privačioms lėšoms turime užtikrinti. E, Ir aš dėl to ir miniu privačią e, didesnę riziką, apie tai buvo daug kalbama, mes turime tą išlaikyti dėmesio centre, nes privatus pinigai norės didesnio pelno. Taip pat reikėtų finansuoti iš fondo energetikos sistemų sinchronizavimą, integruotos energetikos rinkos, mano nuomonė, yra vienas iš svarbiausių dalykų, reikėtų įtraukti tai į aprepti. Ja, mes turėtume mm, suteikti tam tikrą pagreitį, kryptį šiam aspektui, nes galėsime daug sutaupyti, veiksmingiau dirbti, jeigu sinchronizuosime energetikos e, rinką, skaitmeninę ekonomiką, skaitmeninę bendroji rinką, elektroninę valdyseną. Tai labai vertingi dalykai. Tokie yra mano pagrindiniai pastebėjimai ir aš su pranešėjai ir šešėlės rytoj toliau mielai aptarsiu šį klausimą. Denis Dėjang. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi tuo, ką ką tik išgirdau. Aš savo pakeitimais siekiu pirmiausiai dviejų dalykų. Nebandau uh, sukelti esminės diskusijos apie tai, ar tai yra gera priemonė ar ne. Mano nuomonė yra keista, kad valsty... komisija ir valstybės narės negali kažko daryti dėl tai taupimo programos, bet jeigu bus neštos e, lėšos į fondą, tai tada nebebus uh, taikomos taup... taupimo taisyklės biudžetui. Tada kyla klausimas, e, kodėl tiesiai valstybės negali skirti lėšų investicijoms iš savo biudžeto. Bet uh, dėl to aš nepateikiau jokių pakeitimų, taigi nesiplėsiu. E, dėl to, kad mes turime veikti labai fokusuotai. Aš sakau, kad ir aš esu biudžeto kontrolės komitete pranešėjęs šešėlinis. Europos audito rūmai e, <coughs> išreiškė labai daug kritinių pastabų. Fondas e, dabar e, teiks e, privačiam sektoriui garantijas e, viešomis lėšomis. Ir mes turėsime padengti kaip mokesčių mokėtojai galimus nuostolius. O pelnas e, eis į privačias rankas. Bet taip pat aš nepateikiau jokių pastabų dėl to, jokių pakeitimų, tik norėjau uh, paminėti tuos svarbius klausimus, kurių negalima minėti mūsų nuomonėje. Uh, bet e, yra kitų dalykų. Man e, labai tinka PP požiūris dėl MVI. MVI turėtų būti pats svarbiausias dalykas ir e, pasinaudoti pirmosios investicijų plano privalumais. Jau daug mes komitete nuveikėme jų labui ir tikiuosi, kad toliau dirbsime, tai yra mūsų komiteto kompetencija. Kitas dalykas - skaidrumas, buvo kalbama apie vyriausybės ir aldė atstovas, ką tik tai tą minėjo, bet ir dėl Europos investicijų banko mes turėtume akcentuoti skaidrumą, mes turime užsitikrinti, kad lėšos bus naudojamos taupiai, negalime netobulų, prastų projektų finansuoti. E, Ekon, kiti komitetai e, taip pat nagrinės šį klausimą ir paskutinis pastebėjimas. Man kilo susirūpinimo dėl to, kad e, pirmiausia, iš novac, novacinių šaltinių turi ateiti pinigai. Tai yra svarbiausia, Vykiai, aš sutinku su jumis, reikia kažkaip derinti viską, jeigu taip neatsitiks, tai mes e, prarasime inovacijų fronte. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Pone Kalas. Norėčiau pritarti kolegos Antano žodžiams. Jeigu bus e, deramai, deramas teisės aktas patvirtintas, tai e, fondas bus puikiai galimybė pirmiausia infrastruktūros projektams, nes e, daug projektų susijusių su ilgalaikė rizika, sunku pritraukti investicijas, nors jie ekonomiškai ir pasiteisintų. Pavyzdžiui, plačiajuosis ryšys būtų vienas iš pirmųjų pavyzdžių. Taip pat kalbama apie, e, manome, kad e, pirmiausia reikėtų galvoti apie strateginės investicijas. Ir Antanas taip pat e, deramai pastebėjo dėl valdymo komiteto, koordinacinio komiteto, dėl nepriklausomumo priimant sprendimus. Tai nepaprastai svarbu tam, kad investuotojai pasitikėtų. Ir dar pradedančios bendrovės E, taip vadinamos startuolės, jos, e, joms reikia skirtingo specialaus finansavimo tam, kad jos galėtų išaukti iš pirminio vystimosi etapo. Taip pat reikėtų keisti ir mentalitetą, pergalvoti mūsų sėkmės e, suvokimą. Tos startuolės gali keletą kartų žlugti, bet reikia leisti joms tą daryti ir tik po to galbūt joms pasiseks. Tai aišku nesusijęs su mūsų nuomonė, toks bendras mano pastebėjimas e, toks būtų, kurio neturėme, neturėtume pamiršti. Matau, kad komisija atidžiai klausosi. Ar norėtumėte pasakyti labai greitai, gal minutę, kol suteiksiu žodį vėl mūsų referentumui. Dėkui, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, laimiai dauguma iš mano norimų išsakyti minčių jau buvo išsakytos. Dėkoju šešėliniams pranešėjams ir kitiems, kurie tai padarė. Žinoma, mums įdomu klausytis, matyti tam tikrus skirtumus tarp skirtingų frakcijų parlamente. Aš galbūt paminėsiu keletą minčių ir bandysiu jas susijęti, tuo pat metu paaiškindamas, kodėl manome, kad jos yra svarbios. Visų pirma, žinoma, esame dėkingi už e, tą skubos e, suvokimą, apie kurį kalbėjo socialdemokratų atstovas. E, labai gerai, kad visi suprantame tą skubos poreikį, kad e, jaučiame investicijų e, skubų poreikį, kad reikia e, investuoti į ekonomiką ir kad čia eina kalba ir apie tų investicijų apimtis. Būtent todėl šis teisėkuros pasiūlymas yra viena iš pagrindinių e, priežasčių, kodėl mes ir siūlome investuoti tuos 350 milijardų, kad galėtume sukurti atitinkamą skaičių naujų darbo vietų ir jeigu nepasinaudosime tą galimybę, tuomet iš mūsų pusės tai bus nesėkmė. E, žinoma, e, mes taip pat galvojame, kad pernelyg e, ilgas teisėkuros procesas ir taip pat pernelyg ilgas e, to fondo įgyvenimas e, turėtų būti išvengti to neturėtų būti. Vadinasi, sprendimų prieimimas turi būti paprastas ir greitas. E, Taigi labai trumpai užbaigsiu savo pasisakymą. Taigi turime iš vienos pusės veikti greitai, iš, iš antros pusės būti e, lankščiais e, ir, e, žinoma, stengtis mobilizuoti taip pat ir investicijų banko kapitalą. Tad reikia vengti pernelik sudėtingų uh, E, mechanizmų e, įgyvendinant šią direktyvą. Žinoma, kadangi tai viešieji pinigai, tai turime įgyvendinti e, tą fondą atsižvelgdami visų pirma, žvelgdami į Europos Sąjungos politiką. Na ir paskutinė greita pastaba apie mm, pakeitimus, e, kuriuose klausimai, iš kur turėtų paimtos, būti paimtos lėšos. E, mes suprantame, kad reikėtų atkreipti dėmesį į tas programas ir projektas, kurios yra toliau nuo rinkos, bet būtent taip ir yra elgiamasi ir iš tikrųjų lėšų perskirstimas iš e, horizontas 2020 e, e, siekia tik 1,7 procento lyginant su kitais šaltinės. Tad tiek. Norėjau pasakyti dėkui. Paskal, gal norėtum apibendrinti? Dinpa. Labai trumpai, e, Viki, noriu tik tai pasidžiaugti, kad mes kalbėjom šito klausimu imko ir kad e, neturėjom su kitais komitetais e, spręsti šitos temos. Mes viską koncentravome savo komitete ir tai supaprastino daug dalykų. Ponas De Jong pateikė klausimą dėl investicijų pobūdžio ir dėl griežtų ekonominių priemonių. Ir ši tema iš tikrųjų galbūt būtų mus užlaikius labai ilgai, nes e, žinome, kokios tai yra problemos. Aš norėčiau padėkoti už puikiai atliktą e, darbą, už tai, kad e, mes siekiame padėti mažoms ir rutinėms įmonėms. Komisija e, iš tikrųjų sutelkia dėmesį ties labai e, svarbiamis problemomis. Žinome, kad yra 26-27 milijonai e, bedarbių ir kad sunku yra įmonėms. Ir jeigu mes prisidėsime prie problemų sprendimo, tai iš tikrųjų to geriau bus. Thank you. Labai ačiū. E, šioje mūsų posėdžio dalyje daugiau svarstytinų klausimų neturime. Ačiū už dalyvavimą. Kitas mūsų posėdis dvidešimt ketvirtą kovo trečią valandą. Visiems dėkoju, o dabar labai greit pradėsime koordinatorių posėdį.